Kitas darbos vargis klausimas. Rekomendacija antrajam svarstymui, kurią parengė ponas Kreutzmann. Mūtinės vykdomas intelektinės nusavybės teisų užtikrinimas. Visų pirma, aš norėčiau suteikti žodį pranešėjui, ponui Kreutzmanui, jis kalbės keturias minutės, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Intelektinės nusavybės teisų užtikrinimas yra tikrai ypatingai svarbus tiek vartotojams, tiek pramoniai. Tačiau dėja suklastoti arba e, padirbti produktai gaminami vis dažniau. Čia mes kalbame ne tik tai apie prabangos produktus, bet ir apie kasdienio vartojimo produktus, kaip, kaip pavyzdžiui kosmetikos e, produktus arba e, elektros prietaisus arba, arba kad ir žaislus. Internetu parduodama vis daugiau tų suklastotų produktų. Randama vis naujų būdų ir priemonių, kaip, kaip apeiti E, muitinės patikrinimą ir išnaudoti turimas e, mokestinės spragas. E, teisė klastoti produktai grėsia mums visiems dėl, dėl to, kad pramonė netenka savo pajėgumo, netenkama darbo vietų. Taigi, 2004 metų reglamentas buvo ir pataisytas E, tam, kad būtų atkreiptas dėmesys į naujausius pokyčius, kad e, muitinė galėtų konfiskuoti tas suklastotas arba padirbtas prekes dar prieš patenkant joms į vidaus rinką. Būtent tokiu atveju, kaip pavyzdžiui, tos siuntos yra padalyjamos į kelias mažesnės siuntas, kad jau greičiau patektų į vidaus rinką. 2012 metais gruodžio mėnesį trilogija su taryba mes sustarėme dėl bendro teksto. Taigi vidaus rinko, vidaus rinko komitetas sausio mėnesį šiais sausio mėnesį kaip tik priėmė e, rezoliuciją būtent dėl to, kad sutarta dėl bendro sprendimo didžiąją daugumą, taigi 32 komiteto nariai balsavo už. E, vadinasi, nėra didesnių kliūčių, kad reglamentas būtų priimtas laiku. Savo pranešime aš kaip tik norėjau pasiekti dviejų tikslų. Pirmiausia, aš norėjau e, pabrėžti ES intelektinės susavybės apsaugos gerinimą. Ir kitas dalykas, kad būtų išvengta biurokratinių kliūčių, kad intelektinių teisų apsauga būtų ne tik tai veiksminga, bet ir tinkamai vykdoma. Taigi aš manau, kad galima pasiekti šių tikslų. Manau, kad supaprastinta procedūra, kaip, kaip pavyzdžiui, tų suklastotų prekių sunaikinimas paprastesnėmis sąlygomis turėtų prisidėti prie to, kad apsaugotume savo vidaus rinką nuo tokių suklastoto produktų. Čia ypač kalbant apie supaprastintą procedūrą e, toms mažoms siuntoms. O kalbant apie e, vaistus, tai e, dėrybose su trečiosiomis šalimis mes e, e nutarėme, kad e, į vaistus turėtų būti kreipiamas dėmesys tik tokia atveju, jau kalba ne apie e, generinius vaistus, bet e, a, tos vaistus, kurie, kurie kelia pavojų mūsų vidaus rinkai. E, Mūtinės turėtų atvykdyti rizikos analizę ir nustatyti tas prekes ir prekius, prekius srautus, kurie patenka į vidaus rinką, kad galėtų apsaugoti intelektinės nusavybės teisės ir apsaugoti mūsų vidaus rinką. Be to, turi būti užtikrintas bendradarbiavimas su trečiosiomis e, šalimis. Ir čia mes pasiekėme savo tikslo kaip Europos parlamentas. Taigi mes galime džiaugtis rezultatais. Šis reglamentas yra naudingas ir muitininkams, ir e, pramonė, ir mūsų visuomenė. Aš tikiuosi, kad jam šiam reglamentui pritars per balsavimą rytoj didžioji dauguma parlamento. Aš taip pat norėčiau padėkoti uh, savo kolegoms šešėliniams pranešėjams, taip pat norėčiau padėkoti komisijos atstovams ir tarybai už puikų bendradarbiavimą, už pasiūlymus. Ir norėčiau pasakyti, kad tai iš tiesų yra puikus reglamentas, kuris padės tiek vartotojams, tiek įmonė, įmonėms ir tiek visai Europai. Man, now, like... Ačiū, ponė Kreutzmann. Dabar paprašysiu komisijos nario šimetos pasisakyti. You, Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbėjom parlamento nariai. Visų pirma, dėkoju IMKO komitetui, ypač pranešėjai Kreutzmanui, už konstruktyvumą per dėrybęs. Intelektinės nusavybės teisių IPR gyvendinimas muitinėse yra komisijos ir parlamento prioritetas. Inovacijos ir kūrybiškumas yra mūsų ekonomikos varomoji jėga. Labai svarbu, e, kad e, jų kuriejai e, turėtų deramas veikimo priemonės ir jausis, jaustų, kad jų teisės yra apsaugotos. Muitinės taisyklės turi užtikrinti, kad nebūtų pažeidžiamos IPR ir E, kad e, e, būtų įtvirtintos reikalingos teisės. Aš žiūriuosi, kad Europos komisija ir parlamentas pasiekė susitarimo dėl intelektinės nuosavybės teisų įtvirtinimo muitinėse. Mes plečiame mastą intelektinės nusavybės teisų, kurios turės būti įtvirtintos prie sienos. Pavyzdžiui, dabar apimame ir mažas siuntas siunčiamas pavieniams asmenims. E, tai itin svarbu, e, ypač išaugus internetiniai priekybai. E, labai gerai žinomų prekių ženklų pardavimas, nenustatant tam tikrų apribojimų, taip pat bus draudžiamas. Kitas dalykas, šiame reglamente yra nustatytos procedūros, kurius, per kurias vienodas reikalavimas bus, vienodai reikalavimai bus taikomi su Europos Sąjungoje supaprastinamas muitininkų darbimas, e, nepažeidžiamos e, pardavėjų teisės ir patentų turėtojų teisės, e, yra supaprastinama, standartizuojama komunikavimo sistema. Teisų turėtojai galės pasinaudoti bendrą elektroninę sistemą, kuri taip pat palengvins ir muitininkų darbą. E, yra sukurtų naujų nuostatų ir dėl vaistų. E, vaistų padirbinėjimas yra itin jautri tema ir aš esu tikras, kad šiuo požiūriu e, šią problemą jau dabar išsprendėme. Baigdamas aš galiu pasakyti, kad kurdami naują teisinę bazę mes supaprastinėme administracinę procedūrą, kurią turi pritaikyti muitinės apsaugodamas intelektinės nusavybės teisės. Tuo pat metu apsaugosime teisėtų pardavėjų interesus, apsaugosime mūsų ekonomikos konkurencingumą, kuris labai didelė dalimi dabar priklauso nuo inovacijų ir intelektinės nusavybės. Naujasis reglamentas bus naudingas ne tik muitinėms, jis bus naudingas ir mūsų verslui ir piliečiams. Ačiū. Ačiū komisijos nariai ir dabar aš suteiksiu žodį poniai Hanslik pusantros minutės. Dziękuję, panie przewodniczący. Szanow... Ačiū, pirmininkė. Ponios ir ponai, padirbinėjami produktai sąlygoja didelius nuostolius vidaus rinkoje. Ir dėl to kenčia bendrovės, kurių produktai yra padirbinėjami ir taip pat vartotojai, nes kartais tai kelia pavojų žmogaus saugumui ar sveikatai. Tai nėra vien tik tai rūbai, kurie yra padirbinėjami, dažnai yra padirbinėjami ir vaistai. Ir daugelis tų produktų ES patenka iš trečiųjų šalių, dėl to mes turime sugriešinti sienų kontrolę. Muitinės pareigūnai yra tie asmenys, kurie gali užkirsti kelią tokiems e, tokių produktų patekimui į vidaus rinką, tačiau tam reikalingos tinkamos priemonės. Šio reglamento dėka bus lengviau e, pritaikyti esamas nuostatas, procedūros bus paprastintos ir bus geriau apsaugomi ir gamintojai, ir vartotojai. Taip pat yra svarbu, kad naujajame reglamente niekas nesikeičia dėl intelektinės nusavybės teisų apsaugos. Tiesiog tos teisės nebus taikomos nekomerciniams produktams, kurie yra vežami lagaminę. Ir mes dabar bandome papildyti tas taisyklės, kurios jau veikia vidaus rinkoje Ir jeigu tos teisės ir tie reglamentai nebus vykdomi, gyvendinami, atsiras teisinė spraga ir dėl to patirsime ir toliau tuos milžiniškus nuostolius. 250 milijardų eurų per metus prarandame. Tai yra milžiniškos sumos verslui, verslo aplinkai ir vidaus rinkai. Dėl to naujuoju reglamentu situacija turėtų pagerėti ir mūsų vidaus rinka galės geriau veikti. Dėkoju.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 Aš norėjau tik tai pasakyti, kad man buvo šiek tiek neramu, e, kai prieš metus balsavome plenarinėme posėdėje. Ir kaip socialdemokratų pranešėja, aš buvau susirūpinusi dėl daugelio priimamų sprendimų per tą balsavimą. Šiandien aš galiu pasakyti, kad yra šiek tiek ramiau. Per trilogo dėlybas mes pasiekėm pažangos ir mane rezultatas tenkina. Mes socialdemokratai matome, kad reikia naujų teisės aktų prekiams, e, kurios, e, kurioms gali būti taikomas intelektinės teisės, e, daugiau negu 185 tūkstančiai darbo vietų gali būti e, sukūriama užtikrinant tokių teisių laikymasi. E, mes turime apsaugoti vartotojų teisės, teisų turėtojus ir apsaugoti vartotojus nuo, teis, nuo prekių, kurios gali būti suklastotos ir kurios gali būti kenksmingos net vartotojų sveikatai bet aš bijau, e, kad dar į ES patenka prekių, kurios nepate, neturėtų patekti. Pirmiausia, kalbu apie vaistus, apie farmacinės priemonės. E, turime vartotojus apsaugoti nuo padirbtų prekių, todėl aš labai džiaugiuosi, kad Europos komisija akcentuoja šį klausimą. Ir uh, E, manome, kad reglamentą reikia šiek tiek pakoreguoti, kad būtų pagerintas įgyvendimas. Manęs netenkina e, sprendimas dėl procedūrų pakeitimų, e, kalbant apie įprastas procedūras, mes turime užtikrinti, kad E, būtų numatytas dešimties dienų laikotarpis atsakymui, e, smulkių ieškinių precedentai turėtų būti taikomi. Aš nusivyliau, kad taryba ir mano kolegos parlamente e, tos galimybės nenumato manęs netenkina pasiektas rezultatas, bet bendrai kalbant, aš manau, kad dialogas e, pagerino padėtį gana ženkliai. Baigdama, aš noriu pasakyti, kad mes socialdemokratai remiame šio teksto antrojo svarstymo rezultatą. Ačiū, ponė Kruojas. Panie Przewodniczący, chciałbym na wstępie podziękować. Pone pirmininkė, pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Kreutzmenui už jo darbą rengiančią pranešimą, kur, kuris yra žingsnis siekiant veiksmingesnės intelektinius nuosavybės teisų apsaugos, kas yra būtina siekiant pasirūpinti išradėjų, autorių ir vartotojų bei gamintojų teisėmis. Tinkamo teisinio pagrindo parengimas užtikrins aukštos kokybės produktus ir taip pat reikalinga užtikrinti geresnę intelektinės nuosavybės teisų apsaugą, kas yra siūloma šiame pranešime. Mes matome, kad gan dažnai yra konfiskuojami siuntiniai, kur yra įtariama teisių pažeidimų. Dėl tų padirbinėjimų, aišku, kenčia ir darbo rinka. Dažnai yra padirbinėjami vaistai, tai yra ketvirtadalis visų pažeidimų. Taip pat ir sveikatos rizikai kyla grėsmė sveikatai dėl padirbinėjimo maisto produktų ir, ir, ir vaistų. Uh, E, taigi reikia pasirūpinti, kad piliečiai galėtų pasitikėti produktais. Muitinės tarnybos neturi daug išteklių ir, aišku, e, negalime jų apkrauti per dėm didelę, dideliu krūviu. Ir pačios muitinės turi teisę apsispręsti, ar teisė buvo pažeista laikantis nacionalinių įstatymų. Taip pat reikia daugiau dėmesio skirti šio laikiškomis rizikos vertinimo technologijoms ir džiaugiuosi, kad taryba į tai atsižvelgia. Ačiū, ponia Gal Pelč. Ačiū, panė pirmininkė. Ponė komisijos nariai. Gerimas pranešėjau Kroismanai. Iš tikrųjų, intelektinė nuosavybė e, lemia ir mūsų konkurencingumą. Todėl šios nuosavybės apsauga reiškia ir inovacijų ir darbo vietų apsaugą. Todėl aš manau, kad e, indirektinės nusavybės teisų pažeidimai, pavyzdžiui, e, prekiaujant su klastotomis prekiamis, kelia grėsmę vartotojams, nes jie gauna nesaugius produktus. Ir aš manau, kad jiems kelia tikrai rimtas pavojus, ypač jų sveikatai. Todėl mes turėtume atkreipti dėmesį į tai, kad muitinės pareigūnai ir apskritai muitinės institucija turėtų lemiamą balsą, kalbant apie tarptautinę priekybą. Žinoma, kai kurios e, e, taisyklės arba nuostatos gali tapti kliūtimis tokia tarpvalstybiniai priekybai, tačiau bet e, reikia jas derinti su ES kitomis nuostatomis. Aš manau, kad bendrėjus nusavybės te, teisės pažeidimus mes turėtume nagrinėti ir bausti už juos. Bet reiktų paminėti, žinoma, ir šešėlinę ekonomiką, nes ir ten yra pažeidinėjamos intelekcijos nusavybės teisės. Tačiau tai bus e, pakankamai sudėtinga. Džiaugiuosi, kad reglamentas įgavo tokią formą, kokia dabar čia pateikiamas ir remiu jį. Ačiū. Dabar e, vienai minutiai, ponė Gebhardt. Sutikima žodis. Ačiū, ponė pirmininkė šita tema susijusi yra ne tik su įmonėmis, bet ir su vartotojais. Nes kalbama apie jų sveikatą. Mes neturim pamiršti to ryšio tarp suklasoto prekio ir produkto ir tarp jų sveikatos. Pirmiausia, čia aš kalbu apie vaistus. Mes matome, kad e, ketvirtadalis suklastotų produktų yra vaistai. Ir iš to mes matome, kad būtent šioje srityje reikia imtis griežtų priemonių. Ir šioje priemonėje mes neturime leisti, kad tokie produktai patektų į mūsų vidaus rinką. Antra vertus, vis dėlto turėtume pasirūpinti, kad e, netinkamos nuostatos trukdytų patekti į vidaus rinką e, generiniams vaistams. Mes, kaip socialdemokratai, turėtume prisimti atsakomybę uh, už tai, kad toks e, sugastuotų vaistų tranzitas būtų uh, sutrukdytas. Dabar uh, pusantrai minutės, ponė Stojanovas. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū panešėjai, ačiū kolegams, kurie dirbo su šio pranešimo. Taigi pažanga Europoje priklauso nuo to, kaip mes vystysime savo žinių ekonomiką. O tam reikia, žinoma, apginti ir intelektinės nusavybės teisės. O čia aš matau dvi problemas. Viena vertus, nacionaliniai, nacionaliniai statymai arba nacionalinės nuostatos valstybinėse narėse yra labai skirtingos. Todėl mes turėtume suderinti įstatymus reglamentuojančius direkcijos nusavybės teisų apsaugą. Kitas dalykas Reikėtų pabrėžti, kad Europos vidaus rinkoje yra daugybė įvairių produktų kopijų. Todėl valstybės e, narės turėtų rimčiau spręsti šią problemą. Aš e, manau, kad labai svarbu, kad tie importuotojai, kurie įveža tokias suklastotas prekes, turėtų atsakyti visų griežtumu ir būtent prisimti išlaidas susidarančias dėl tokių e, prekių konfiskavimo. Pone Keli, e, Milinos kortelės klausimas. Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau pagirti komisiją dėl šio dėl šios iniciatyvos. Norėčiau padėkoti pranešėjai už pakeitimus, kurie buvo pasiūlyti pranešimui. Be jokios abejonės. Bet kokia neteisėta priekyba kainuoja apie 250 milijardų eurų Europai kasmet ir mes turime imtis visų priemonių, kad su tuo reiškiniu kovotumėme. Taigi, manau, kad šie pasiūlymai yra praktinio pobūdžio, dauguma padirbinėjimų prekių ES patenka iš trečiųjų šalių, taigi stabdyti juos palei sieną yra prasminga, reikia geriau, labiau įgalinti mūtinės tarnybą, suteikti jiems, joms daugiau galimybių ir tai yra racionalus pasiūlymas. Ir aš turiu klausimą komisarui, kiek jūsų manimų bus įmanoma sutaupyti, kalbant apie tai, kad pritaikius šio reglamento nuostatas būtų galima sulaikyti daug padirbinėjimų prekių. Dėkoju vieną minutę poniai Pendegast. Ačiū, kolegos. Mūsų frakcija yra sunerimusi dėl šio pasiūlymo, kai jis pirmą kartą buvo pasiūlytas parlamentui per pirmąjį svarstymą ir mes privertėme, kad nebūtų į reglamento taikymo sritį taikomi asmeniai daiktai, kurie dedami į lagaminą. Dėl to reikia labai aiškiai apibriežti, kas yra mažos suntos, Na ir mes manome, kad be, be, nereceptinių vaistų tranzitas Europos Sąjungoje yra gan didelis. Mes balsavome prieš pasiūlymą šioje srityje, tačiau galiausiai e, rezultatas yra tenkinantis, nes asmeninė vartojimo daiktai, kurie gabenami lagaminu, yra, ne, nėra įtraukiami į reglamento taikymo sritį, taip pat procedūros yra supaprastinamos. Taigi, be, atsiprašau, be nereceptiniai vaistai, kurie tranzitu yra keliaujami per Europos Sąjungą, dabar nepatenka į e, taikymo sritį. Dėkoju, pirmininkė. Ačiū, and just now, madam. Ačiū. Dabar ponė Andersdotter. Thank you, Chair. Ačiū, pirmininkė, kolegos, gerbiamas pranešėjų. Šiandien Europos rinkos yra tokia padėtis, kad nedidelė grupė rinkos dalyvių gali piknaudžiauti e, bausmėmis e, ir sutrukdyti rinkos deramai raidai ir manipuliuoti intelektinėmis teisėmis. Kai kurios valstybės narės įgauna neproporcingą galios mastą, e, Mes bandome tą problemą išspręsti įvesdami vienodą unitarnį vadinamąjį patentą, bet sistema vis tik dar nėra gera. Ir dabar priimame naujus teisės aktus ir intelektinės nuosavybės problemų. E, bet ne visos problemas dar išspręstas. Mes žinome, kad jau daug metų yra kovojama, pažiūrėjau, su automobilių detalių padirbinėjimu. Bet aš norėčiau paraginti Europos parlamentą, vadovantis būtent tuo pavyzdžiu, panaikinti tą uh, E, bausmių klausimą. E, nieko tos bausmės nepakeičia. Naujoje Zelandijoje, pavyzdžiui, nėra tokių dalykų, ypač jeigu matome, kad e, tam tikros importuojamas prekes yra naudingos rinkai, tai yra leidžiama padaryti, kad Europos Sąjunga turėtų būti palankesnė mažoms ir rutinėms įmonėms. Ačiū. Now... Ačiū. Dabar ponė Sair. Kiitoksia, arvoisa puhemies. Haluan onnitella. Ačiū. Noriu pasveikinti e, pranešėją ir šešėlinius pranešėjus atlikus tokį gerą darbą, puikiai bendradarbiavus su komisija ir taryba. Taip, mums reikia naujų taisyklių šioje srityje, kad galėtume pagerinti mūsų e, valdžios įstaigų gebėjimus deramai dirbti. E, Europos pramonė labai gali ženkliai nukentėti dėl padirbamų prekių ypatingai didelė grėsmė, dėl to iškyla ir mūsų vartotojų sveikatai. Aš manau, kad kaip ir kitos tarptautinio nusikalstamo rūšis, pavyzdžiui, pinigų plovimas, ši problema, šis nusikaltimas turi būti e, pažabotas. E, šiame procese e, svarbu vaidmenį atlieka korupcija. Daugelis vartotojų, pirkdami piratinės prekes, e, galėtų turbūt geriau susimastyti, jeigu žinotų, kokia grėsmė kyla dėl prekių padirbinėjimo. Adres eh, Esaja. Parė, atsiprašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiamas pranešėjų, mes suprantame, kad prekių padirbinėjimas yra rimta problema. Intelektinių savybių apsaugos eh, klausimas yra eh, keliamas jau seniai, jis turi būti įtvirtintas nuo pat prekės paga, produkto pagaminimo momento. E, pagal 50 taisyklę mes e, suvaidiname svarbu vaidmenį užtikrinant tarptautinį bendravimą tuo klausimu. Turime kalbėti ne tik apie techninį bendradarbiavimą, bet ir apie operatyvinį bendradarbiavimą, pavyzdžiui, keitimas informacija. Yra pasirašyti susitarimai tarp valstybių, tarp muitinių, tarp e, pramonės atstovų. Uh, Taigi šis dokumentas būtų labai svarbus e, indėlis į bendrą sistemą. Ir mes turim padėkoti Intai. His... Dabar žodis komisijos narių šiame, tai paskutiniam komentarui. Thank you, Mr. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiam parlamento nariai. Noriu padėkoti už jūsų išsakytas per šią diskusiją nuomonės. Rytoj balsuosime dėl reglamento, e, pagal kurį e, yra reglamentuojamas intelektinių teisių nusaibių užtikrinimas muitinėse. Europos komisija nori nustatyti tarsi auksinius standartus tarptautinių lygių ir užtikrinti gerą muitinių darbą. Europos verslo įmonių konkurencingumas e, yra su tuo susijęs. Visų susijusių šalių teisės ir prievalės naujame reglamente yra laiškiai apibrieštos. Ir e, mes esame pateikę labai konkrečių formuluočių dėl padirbinėjimų vaistų. E, nustatytos labai konkrečios taisyklės, kaip elgtis su farmacinėmis priemonėmis, e, kai muitinėse turi būti ištikrinamas intelektinės susavybės teisių apsaugojimas. Ponas Keli klausė apie tai, kokiu mastu mes galime įgyvendinę šį reglamentą apsaugoti mūsų vartotojus. Mes išplėčiame reglamento taikymo mastą ir sukūrėme labai aiškias taisyklės muitininkams, muitinės pareigūnams bei nustatome aiškias procedūras teisų turėtojams. Tokiu būdu turėtume sutaupyti nemažai lėšų. Kiekvienais metais yra teikiama ataskaita, kurioje yra pateikiami skaičiai apie klastojamas, e, falsifikuojamas prekes, kurios yra konfiskuojamas prie ES sienų. Todėl stebėti pažangą šioje srityje priemus reglamentą bus labai nesunku daugiausia pačios valstybės narės ir jų muitinių administracija turės įgyventi šį reglamentą. Europos komisija šį procesą parems, ji sukurs reikalingą informacijos infrastruktūrą. Aš e, laukiu, e, tikiuosi, kad Europos parlamentas balsus palankė. Ačiū uždėmesį. Uh, last... Dėkoju komisarui ir galiausiai pranešėjas ponas Krocmanas. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš tik tai norėjau paaiškinti, kad uh, turizmas niekada nebuvo įtrauktas į šį reglamentą, į jo taikymos sritį. Ir taip pat e, generinių vaistų e, transportas buvo išbrauktas po dėrybų su, su Indija. Na, jeigu tai padės e, sulaukti daugiau parlamentaro pritarimo, tai tik tai džiaugsiuosi. Na, žinoma, intelektinės nusavybės teisų apsauga Europoje yra labai e, svarbi, nes visų pirma, taip kūriamos naujos darbo vietos ir inovatyvumas užtikrinimas. E, bet e, vartotojas taip pat turi savo, e, savo teisės. Mes matėme žiniasklaidoje siaubingus vaizdus, e, kai vartotojai, kai žmonės netenka dantų, vien tik todėl, kad e, vartodavo vaistus, kurie jiems yra netinkami, kurie buvo suklastoti ir įvežti neteisėtai. Taigi mes turėtume sumažinti biurokratinės kliūtis muitinėse, kad muitinės galėtų veikti žymiai veiksmingiau. O tai galima pasiekti visų pirma e, su paprastinis e, procedūras kai, pavyzdžiui, muitinė galėtų sunaikinti e, suklastotų vaistų arba produktų siuntą, sutarusi su šių produktų importuotojų, be jokių teismo sprendimų. Arba kitas dalykas, tai turi būti sustiprinamos intelektinės nusavybės teisės būtent tų teisių turėtojų ir suklastotų prekių gamintojas būtent atlygina visus nuostolius tokiais atvejais. Be to, transporto įmonė taip pat turėtų prisimti atitinkamą atsakomybę už e, tokių prekių gabenimą. Dar norėčiau pabrėžti, kad duomenų apsauga taip pat yra labai svarbi šiame e, e, kontekste. Taip pat ir duomenų apsaugą sustiprinome šiame reglamente. Ir mes, kaip Europos parlamentas, mes pagerinome ir taip neblogą komisijos pasiūlymą. Todėl aš tikiuosi, kad balsuojant didžioji dauguma parlamento narių pritars šiam reglamentui. Na, 2014 m. E, sausio 1 d. įsigalios šis reglamentas, e, galbūt ne visada buvo sutarimų su taryba, tačiau bet kokiu atveju e, tikiuosi tik tai, kad muitinės institucijos turės pakankamai pareigūnų, nes jau Vokietijoje, mano valstybė narėje, trūksta 8 tūkstančių pareigūnų. Čia reikėtų pasikalbėti, žinoma, su nacionalinėmis muitinėmis, nes labai svarbu, kad šios problemos būtų sprendžiamos veiksmingai, o tam reikia, žinoma, kvalifikuotų pareigūnų. Bet, bet kokiu atveju, čia pasiekta pažanga ir naudą pajus pirmiausia e, e, vartotojai, įmonės ir pati Europa. Ačiū, pane Krosmanai. Diskusija baigta. Ir balsuosime dėl šio pranešimo rytoj 11.30. Ponios ir ponai.